šį posėdį internetu, taip pat informuoju ir tos piliečius, kurie e, sėdi šios plenarinių posėdžių salės tribūnose. Noriu jūs visus informuoti, kad dėje ne visi Europos parlamento nariai yra šioje salėje. Taip atsitiko dėl techninių problemų, nes buvo uždaryti visi Belgijos oro uostai. Mes tikimės, kad netrukus oro uostai bus atidaryti. Tikimės, kad tai įvyks šiandien 16.00. Tai skelbiu norėdamas išsaugoti Europos parlamento narių reputaciją. Taigi informuoju, dėl kokios priežasties parlamento nariai netvyko į posėdį. Noriu jūs informuoti.